Tėmos kolegės, gerbimi kolegos, man labai džiugu pasveikinti 150 mokinių iš 33 valstybių, kurie dalyvauja Euronest skola programoje. Jie atvyko į mūsų plenarnę sesiją, nuoširdžiai sveikinu juos. dvi dienas ES valstybių - Armenijos, Azerbaidžiano, Baltarusijos, Gruzijos, Azerbaidžiano ir Ukrainos domėjosi pagrindinėmis temomis, kurios gyvenamos mūsų parlamente. Tai labai svarbu jauniems žmonėms, kurie domėjosi demokratiniais procesais, energetikos E, temomis. Dėkoju, kad jūs atvykote ir dalyvavote šioje programoje. Taip pat e, džiaugiuosi, kad diskusijos vyko labai sklandžiai ir su didžiuliu entuzijazmu. Ir sako, kad jūs niekiek nenusileidote diskutuodami mūsų patyrusiems parlamento kolegoms. Taigi, kuo geriausios sėkmės jūsų gyvenimo kelyje. Mm-hmm. Dabar norėčiau paskelbti spalio 24-ąją sustabdytą mūsų plenarinio darbo atvarkės sesiją, plenarinio sesiją ir skelbiu jos atnaujinimą. Pirmininkė, e, šį rytą apie šimtą tūkstančių žmonių e, žygiavo Bukovos gatvėmis mes norė, jie norėjo prisiminti e, tai, kas įvyko prieš 22 metus e, tame mieste. Mes pirmą kartą e, surengėme tokį paminėjimą Bukove po Kroatijos įstojimo. Ir mūsų atstovai yra čia plenarinėje sesijoje. Norėčiau visus paprašyti, paraginti, pagerbti visus, kurie žuvo Bukovoje. Mes dabar visi turėtume gyventi suvienitoje Europoje. Ačiū. Dėkoju Stier už šitą informaciją. Spalio 24-osios plenarnės sesijos protokolai ir visi dokumentai yra pateikti. Ar kas nors prieštarautų dėl jų patvirtinimo? Tvirtiname protokolus. Dabar pranešimai. Vokietijos federacinės vyriausybės atstovai informavo apie